atrodo net ir oras žada pagerėti. Jums yra pateikta darbo tvarkė. Mes neplanuojame jos keisti, todėl manau, kad galime patvirtinti ją tokią, kokia ji yra. Toliau kitas darbo tvarkės punktas pirmininko pranešimai yra trys pranešimai iš e, komunikacijos generalinio direktorato mūsų posėdėje e, lankosi televizijos filmavimo komanda, kuri kurs tokį dokumentinį filmą parlamento lankytojams. Taigi e, tai būtų mano pirmas pranešimas. Toliau antras mano pranešimas. Bonoje įvyks 45 valstybių narių ministrų susitikimas, kuris turėtų paskatinti dinamišką kovos su klimato kaita e, procesą. Ir atrodo, kad šiuo metu sunku susitarti su JAV ir Australija. Ir galbūt būtent tas susitikimas galės prisidėti prie susitarimo šia, šiame kontekste. Nuo, nuo didelės sutarties, nuo didelio susitarimo dabar pereinama prie tokių smulkesnių susitarimų. Tai yra puiku, tačiau aišku, to nepa, nepakaks. Na, o birželio mėnesio mūsų posėdėje mes aptarsime tą ministrų susitikimą. Na, o trečiasis mano pranešimas yra susijęs su balsavimais rytoj. Mes balsuosime dėl IPPC pranešimo, dėl. dėl naujų maisto produktų ir dėl ir dėl medienos ir medienos produktų. Uh, Aš pažiūrėjau visų šių, šių trijų pranešimų pakeitimus ir galiu pasakyti, kad aš nusprendžiau pasirinkti 66 straipsnio trečią dalį, pagal kurį yra sakoma, jeigu tarp pirmojo ir antrojo dokumento svarstymo įvyksta Europos parlamento rinkimai, pirmininkas gali panaikinti apribojimus, kurie yra taikomi antrojo svarstymo metu. Taigi, uh, kad neapkaltintume manęs savivaliavimu, aš nusprendžiau, kad balsuosime dėl visų pakeitimų, tai yra mes galėsime rytoj ryte balsuoti pagal savo politinius įsitikinimus šiam, šioje parlamento kadencijoje yra tik vienas nukrypimas, kurio nepavyko išle, išvengti. Antrojo svarstymo metu pakeitimus gali pateikti tik šio komiteto nariai. Vienas kolega buvo labai stropus, tačiau jis nėra mūsų komiteto narys, todėl 124, 200 ketvirtas, 220 e, e, pakeitimai nėra priimti ir manau, kad kolega Antonijo Idalgo man dėl to atleis. Bet yra, tokios yra darbo tvarkos taisyklės. Taigi politinės frakcijos gali pasiruošti rydienos balsavimui, nes balsuosime dėl visų pakeitimų. Toliau trečias darbo tvarkės punktas - posėdžio protokolų tvirtinimas. Tai yra kovo 15-17 dienomis įvykusio posėdžio tvirtinimas protokolo tvirtinimas, kadangi negavau jokių pastabų, tai ir tvirtiname šios protokolus. Toliau ketvirtas darbo tvarkės punktas. Valstyb... Tai yra nuomonė dėl kolegos Sayer pranešimas ir aš esu šios nuomonės autorius. Pagal Lisabonos sutartį įsigalios 290 straipsnis, pagal uh, pagal kurį yra reglamentuojama valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Taigi mes pateikėme savo nuomonę dėl SAJAR pranešimo ir dabar yra rengiamas pranešimas dėl 291 straipsnio dėl įgyvendinimo aktų. Ir čia taip pat mūsų komitetas turėtų renktis nuomonę Todėl norėčiau iš karto pasakyti tris dalykus. Visų pirma, kad taryba ir parlamentas turėtų būti traktuojami vienodai, taip pat ir šioje procedūroje. Taigi mes turėtume gauti visą informaciją, kurią gauna taryba. Toliau kitas dalykas kalbant apie aplinkosaugos ir visuomenės veikatos e, temas, neturėtų būti jokių apribojimų. Ir pasiūlymas būtų toks, kad nauja procedūra, tai yra konsultavimosi procedūra, būtų taikoma tik tada, kai komisija mano, kad ji yra tikslinga. Tačiau aš manau, kad nagrinėjant aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos temas, e, tokios temos yra labai aktualios mūsų piliečiams ir mes e, konsultavimosi procedūrą turime taikinti visiems teisės aktams šiomis temomis. Na ir kitas dalykas, tai yra tokia techninė pastaba. Komisija nori, kad visos iki šiol galiojusios procedūros, pavyzdžiui, ir reglamentavimo procedūra, būtų pakeista naujaja konsultavimosi procedūra. Taigi pagal tą ankstesnėje procedūrą, reglamentavimo procedūrą, mes būtume turėję daugiau kompetencijų negu pagal naująją konsultavimosi procedūrą. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, kad e, tos procedūros būtų dar kartą patikrinamos, kad mes nepereitumėme automatiškai prie naujos procedūros, nes gali atsitikti taip, kad mes prarasime tam tikras kompetencijas, kurias mes turėjome pagal senąją komitologijos procedūrą. Taigi, yra, to, taigi tokios būtų mano pastabos, kurias aš siūlau. Kolega Šajer yra pranešėjas ir jis taip pat turės išnagrinėjęs visų komitetų nuomonės pateikti savo pranešimą jūri komitetui. Norėčiau paklausti, ar kas nors turi pastabų dėl šio pranešimo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą. Dėl to, ne vien tik tai dėl to, ką jūs pasakėt, bet dėl to perkelimo, aš nežinau, gal aš ne visai gerai supratau, tai yra perkelimo ties tam tikrų galių e, iš tarybos į komisiją, į komisijos komitologijos aspektus, nes yra ta, aš čia mastau apie tam tikrus techninius, e, techninius klausimus, techninės rytis, bet e, su tuo susijusi nepaneigiama rizika. Ir todėl, man atrodo, kad e, šiaip jau tikrai turėtų politiškai tas klausimas būtų sprendžiamas, aptariamas, nepavedant tai be atodairiškai visko komitologijos procedūrai ir aš siūlau, kad mes suformuluotume konkretų pasiūlymą. Gerai, iš tiesų yra Lisabono sutarties atitinkamas straipsnis, gal būtų prasminga, kad įgyvendinimo priemonės būtų įgyvendinamos komisijos, tai yra vykdomosios valdžios ir valstybių narių. Pagal Lisabono sutartį yra numatyta, kad procedūra šitų įgaliojimo įgyvendinimo įgaliojimų vykdymui turėtų būti vykdoma dalyvaujant ir mums, Europos parlamentui. Taigi mes dabar galime nustatyti, kokia turėtų būti procedūra, kuri vėliau bus taikoma taikant įgyvendinimo priemonės. Ir manau, kad visose valstybėse yra taip, kad vykdomoji valdžia įgyvendina įstatymus, o parlamentas e, kontroliuoja tos vykdomosios valdžios įgaliojimus. Taigi tokios mano pastabos, dabar suteikčiau žodį komisijai, prašau. Ponas Antuan, ne, atsiprašau, ponas Mario Paulo Torero, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau vienu klausimu pakalbėti, turiu galvoj dešimtą straipsnį ir komisijos uh, pasiūlymą dėl vadinamos, vadinamojo automatinio naujų ir senų procedūrų suderinimo. Norėčiau pabrėžti štai ką, kad čia mes ketinam, neketinam užbėgti už akių bet kokiam veiksmui, kurio prireiks arba kai reikės įvertinti, sakykime, senojo re reglamentavimo procedūras o dabar, kurios pagal naująją sutartį dabar jau turėtų būti deleguotie teisės aktai, o dėl to sprendžiama paraleliu būtų. Tad noriu pasakyti, kad dešimtam straipsnį būtent netai numatoma. Čia numatomas tik tai techninis pakeitimas, kad reglamentuojamasis ir valdymo komitetas, kad jie ir toliau uh, E, veiktų pagal 99 metų komitologijos sprendimo taisyklės, kad jie ir toliau galėtų teisti darbą, o šalia ateityje tada jau turėtume naują sudėtingą procedūrą pagal naująjį reglamentą. Bet tai bus vis dar valdymo procedūra ir reglamentavimo procedūra. Tačiau reglamentu mes tengiame supaprastinti. Tad kol kas dar e, E, tai yra pagal naująjį reglamentą bus įvertinamos reglamentavimo ir valdymo procedūros, bet vėlgi neužbėgant įvykiams iš akių, už akių, tai yra, kad būtinai po to reikės pakeisti teisės aktus ir atitinkamai daryti pakeitimą steigimo sutartyje. Todėl aš noriu dar kartą pabrėžti, koks yra labai svarbus dešimtas straipsnis. Tad tiek, labai ačiū. Vielen Dank. Dėkoju už pastabas. Kadangi daugiau niekas nenori pasisakyti, nors tai yra labai svarbus klausimas, tai aš atsižvelgsiu tik į dabar išsakytas pastabas. Pakeitimų pateikimo terminas yra gegužės 10 diena 12 valanda. o balsuosime gegužės 10 dieną po pietų. Na, o dabar kitas mūsų darbo atvarkės punktas naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos. Pranešėjas yra Martin Kalanan. Jis iš tiesų labai įsigilinęs į šią temą ir mums pristatys tiek šią temą, tiek savo pranešimą. Prašau, ponė Kalanan. You, Chairman, very, uh, kind Ačiū, pirmininkė, labai maloniai pristatėt klausimą. Man labai malonu pateikti pranešimą komitetui, būtent CO2 emisijų iš lengvųjų komercinių transporto priemonių klausimų. Jūs žinot, kad komisijos pasiūlymas apima daug aspektų, kuriuos randam automobilių, lengvųjų automobilių CO2 emisijų uh, reglamente daug, daug buvo diskutuojama, kol buvo priimta šitas pasiūlymas. Ten buvo kalbama apie ekologinės inovacijas, apie išteklių sutelkimą, ekspertų klausimą ir daugybę kitus, kitų aspektų. Tačiau atrodo dabar nepripažįstama, kad čia padėtis yra kitokia. Nes kalbant apie lengvuosius, apie keleivinius automobilius, tai paprastai šiaip jau žmonės dažnai perka ne tokius efektyvesnius modelius ir panašiai, bet ir dėl tokios padėties e, šiaip jau gamintojai automobilių skiriami mąstyti, gaminti šiaip jau mažesnė, mažesnius, efektyvesnius uh, E, maž, automobilius, o tokiųjų lengvųjų transporto priemonių, e, lengvųjų sunkvežimių priemonių naudojimas yra visai kitoks. Komerciniai paskirčiai daugiausia naudojama ir čia netiek jau daug galima tuos automobilius sumažinti ar palengvinti juos. Ir be to jie paprastai e, gabena krovinius, Dabar jeigu bendrovė turi, sakykime, tą patį prekių kiekį pasiūsti dviem tokiais sunkvežimukais, tai tada daugiau, aišku, išmetama teršalų ir be to 90 procentų visų tokių lengvųjų sunkvežimėlių e, parko e, yra varomi dizeliniu kūru ir tokiu būdu tai prisideda prie jų efektyvumo. Na, o dabar dėl siūlomų tikslų. Tai komisija iki 2016 siūlo 175 e, gramus CO2 per kilometro, palaipsniškai mažinant e, iš metalų kiekį kasmet. Ir tai iš tikrųjų didesnis, ambicingesnis tikslas negu lengvųjų automobilių reglamento pasiūlymo atveju. Tad per penkerius metus sumažin, su, bus sumažinama 35 gramais tų išmetalų per laikotarpį nuo 2015 iki 2020 metų. Tad Čia vėlgi veiksmų laisvė, kalbant apie lengvuosius sunkvežimius, kur kas mažesnė. Ir tai, ir tai turėdami galvoj, mes siūlom 2020 metams numatyti 150 gramų CO2 išmetimo per kilometrą. Tačiau taip tas tikslas vis dėlto dar ambicingas, bet jis kita vertus realistiškas, jį galima pasiekti per daug nekeičiant šiaip jau sunkvežim tokių struktūros ir panašiai. Dabar kolegė prisijungė prie mūsų ir dar turiu pasakyti, pasiūlėm, kad būtų numatyti tam tikri greičio limitai. Ir dabar komisija jau užsako tyrimą, bet ypač čia šioje, šioje rinkoje, ypač jungtinėje karalystėje iki šiol naudojama ta greičio praktika e, ją reikėtų baigti ir čia galima numatyti 120 iki 150 km per valandą greitis. Toliau sankcijos ar baudos. Tai, e, kaip žinom, iš lengvųjų automobilių reglamento e, nustatyta baus, bauda, 95 eurų bauda, aš manyčiau, ji pakankama ir mes čia nekeičiam. Toliau, kalbant apie tokias atsargų sudarimą, pooling vadinamai, Tai yra tam įvairiausių mišrių e, modelių, tai yra, kai ta patys automobiliai iš esmės galimi naudoti keleiviniams tikslams ir kartu komerciniams transporto tikslams. Bet čia keista situacija, nes e, tokių automobilių gamintojai turi laikytis dviejų skirtingų reglamentų ir jeigu jie nori sutaupyti, sakykime, lengvųjų keleivinių automobilių, E, srityje, tai būtent tas sutaupimas tikrai tada būtų galimas perkelti pagal kitą reglamentą. Ir be to, e, čia mes kalbam apie tą pooling, tam tikro rezervo sudarimą, Tai sunku, aišku, tokias atsargas sutelkti tarp skirtingų automobilių gamintojų bendrovių, bet galima tą, tą daryti vienoje automobilių gamybos įmonėje, kuri gamina, sakykime, ir keliavinius automobilius, ir lengvasis komercinės transporto priemonės. Ypatinga problema kėlė vadinamieji multi-stage transporto priemonės. Tai yra tokios transporto priemonės multi-stage kurios, e, kurios pardavinėjamos atskirim, atskirom dalim, antai jų šasi pardavinėjama, o po to tada e, jie to šasis, sakykime, parduodamas mažosiams vidutiniams įmonėms ir tos tada jau pagal savo poreikius e, parenka visas kitas detalės, keliamosius kranus ir panašiai. Bet štai tokių, tokios kategorijos transporto priemonių uh, gamyba kelia problemų, turint galvoje dabartinį reglamentą, kuris šiaip jau tikrai ne, netinka, nes ir tokių įmonėlių yra šimtai Europoje. Todėl, manyčiau, vėlgi čia šiuo atveju e, gamintojas tokių transporto priemonių prisijima atsakomybę, tačiau tokių gam, automobilių gamintojai šiaip jau teigia, kad jie negali atsakyti už emisijas, kadangi jie neatsako už visų tokių iki galo e, automobilių e, grandi, gamybos grandinę. Tad tikrai čia komisija turėtų pasirūpinti, kad būtų sistema E, kur e, pasitelkiant e, automobilių transport, tai yra transporto priemonių tipo tvirtinimo reglamentą. Ir būtent tai. Tad mes siūlom, kad būtų operuojama dabartinėmis ver, vertėmis, uh, Tai bus nelengva pasiekti, reikės sukurti sistemas, reikės pasirūpinti tvirtą stebėjimo sistemą ir aš įsivaizduoju, gam, automobilių gamintojams daug iššūkių teks, nes jie dažnai nežino, tokių multistage vehicles gamintojai nežino, kuo baigsis ten jų, jų pradėtas gamybos procesas. Tačiau reikės tam peržiūrėti transporto priemonių tipų patvirtinimo reglamentą, kad būtent numatytos priemonės būtų įgyvendinamos laiku. Be to, reglamente, e, komisijos reglamento pasiūlyme yra dar ir kitų nemažai e, patobulinimų, tad mes tikimės tikrai gero bendradarbiavimo, mes gerai dirbom su šešėliniu pranešėju ir tikrai skatinu komiteto narius palankiai vertinti mūsų pasiūlymą. Tiek. Dėkuoju Martinai Kalinanai už pranešimą, bet iki šiol jau šį pranešimą sudėta darbą bei kitako ir į naujų lengvų komercinių transporto priemonių sektoriaus sritį. Na, turime patirties, kai kalba eina apie transporto priemonių išmetamų misijų ribojimą. Ir dabar suteiksiu žodį šešėliniai pranešėjai Anijai Weisgerber. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Martinai Kalanan už mano nuomonę labai gerą pranešimą. Jis tikrai vykęs, džiaugiuosi bendradarbiavimu su juo. Ir manau, kad kai, kalbama, kai kalba eina apie CO2 automobilio emisijas, tai sakyčiau, bendradarbiaujant tarp pranešė ir šešėlinio pranešėjo pasiektas geras, geras rezultatas ir džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimo ateityje. Dabar dėl detalių. Na, pranešimo projektą vertinu labai teigiamai ir dabar pakomentuosiu keletą aspektų, kuriuos pilnai palaikau. Pasigendu štai ko. Manau, kad reikėtų papildomų paskatų e, ekoinovacijų skatinimui. Mano manimo tikslas turėtų būti ne baudos, kurias e, mes turėtume vis dėlto numatyti panašiai kaip lengvų automobilių atveju, tačiau vis dėlto daugiau dėmesio turėtume skirti tokių mašinų gamybai, kurių uh, emisijos būtų labai ribotos ir apskritai jie neterštų. Taigi, manau, kad prioritetas turėtų būti eko inovacijos. Ir kai kalbame apie eko naujoves, tai manau, kad uh, E, lengvų automobilių pramonės rytyje būtų numatytos tokios procedūros, kurios leistų išvengti biurokratijos ir skatintų pramonę vystyti naujoves. Šią savaitę susitiksiu su komisijos atstovais ir žiūrėsime, kaip čia pasukti tinkamu uh, keliu. Panašiai, manau, elgsimės ir lengvų komercinių transporto priemonių atveju. Čia reikėtų kalbuoti apie 7 gramus. Na, aišku, dar galima diskutuoti apie konkrečias ribas, tačiau svarbu yra sukurti paskaitas. Be kita ko, pavyzdžiui, suteikiant superkreditus ir tokiu būdu būtų apdovanojami tie automobilių gamintojai, kurių automobiliai visai neteršto arba misijos būtų mažesnės nei 50 gramų. Tačiau E, pagal komisijos pasiūlymą viskas bus apribota tai 2016 metų, tačiau greičiausiai iki 2016 metų nepavyks uh, sukurti tokių automobilių, kurių emisijos būtų mažesnės nei 150 gramų. Taigi, kodėl mes negalvojame apie ilgesnius laikotarpius, atitinkamai esu numačiusi uh, parengti pakeitimų ir kiti kolegos atvirai žvelgia šį klausimą. Taigi šie aspektai, mano manimu, yra tobulintini, o šiaip sutinku su e, pranešėjo dėl galaikio tikslo. Tai yra 135 gramai 2020 metams. Galima bus jo pasiekti, jeigu apskritai tik tais investuojas ne, neproporcingai didelės lėšas. Atliktame tyrimė numatytos tik kaštai ilgalaikiam tikslui pasiekti bet konkrečiai dar nėra atlikta poveikio vertinimo dėl konkrečių numatytų tikslų, jeigu jie bus didesni. Tačiau jeigu vis dėlto e, kaštai automobiliui bus 7-8 tūkstančiai, e, tai, tai tarkim bus nedidelis automobilis, kuris skaituos 18 500, tai manau, kad techniniu ir finansiniu požiūriu viskas bus labai sudėtinga. Na, manau, dėl trumpalaikių tikslų galima palaikyti komisijos tikslus. Na, nors šiaip siūlome numatyti ilgesnius laikotarpis. Ir gal tas laikotarpis nesikeis, na, plus vieni ar dviejai metai. Tačiau, kai kalbame ilgalaikius tikslus, reikia ilgesnių laikotarpių. Taigi aš siūlau numatyti nuolatinius įsipareigojimus e, siekiant trumpalaikio ir ilgalaikio tikslo, ilgalaikio ir nuolatos mažinti CO2 išmetimą ir numatyti atitinkamas priemonės automobilių pramoniai, nurodant konkrečius tikslus. Mhm. Numotant ir vidutinio laikotarpio tikslus ir aš manau, kad numačius tokius įpareigojimus, pramonė turėtų daugiau planavimo tikrumo. Ir beje, atitinkamus pakeitimus kitų teikti pramonės komitete dėl greičio ribojimo. Tai, tai padidinimas iki 120 km per valandą, mano manimo, tai būtų problema ir nesu susipadinišinusi su ne vienu tyrimu, kuris įrodytų, kad mažinant, ribojant greitį bus galima sumažinti CO2 išmetimą. Na ir automobilių motorai turi dirbti tam tikrus stiprumu, tam, kad jie galėtų pervežti krovinius ir tai susiję ir su greičiu. Taigi, pavyzdžiui, pakeitime bei e, konstatuomasi dalise pranešėjas rašo, kad nenori sukurti precedento, tačiau jeigu dabar nustatysime tokią žemę greičio ribą, tai, tai bus precedentas. Kai dėl baudų, tai mano manimu, kad čia reikia išlikti konkurencingai su, leng su lengvaisiais automobiliais, ten yra numatyta 95 eurai, tai nežinau, kodėl dabar čia reikėtų numatyti mažiau. Na, dėl kitų baudų sutinku su pranešėju, nes tiesą sakant, daugeliu gamintojų bus visai neįmanoma nustatyti, kur kas bus papildomai montuota automobilį jie neturės duomenų. O kai dėl vadinamo pooling, tai tai žiūri gan kritiškai, nes e, pramonė tai būtų e, konkurencingumo mažinimas. Taigi aš nebejoju, kad e, ateityje pavyks dėl tų ginčytim klausimų pasiekti kompromisu. Džiaugiuosi bendradarbiavimu. Dėkoju. Gotie Gotas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjų už pranešimo pristatymą. Man tai buvo tam tikras dežavų, nes ankstesnėje kadencijoje mes nagrinėjome Sarkonį pranešimą. Tas pranešimas buvo beveik apie tą patį. Todėl Martino Kaleneno pranešimas nėra padėties pagerinimas, kalbant dėl išmetamų teršalų normų. Sveikintinas dalykas yra greičio ribojimas. Čia norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė ponė Weisgerber. Reikia keisti ne tik e, variklius, bet reikia stengtis įmontuoti elektroninius greičio e, e, ribojančius prietaisus. Manau, kad kiekvienas gamintojas galėtų pats nuspręsti, kokį automobilį jis norėtų sukurti. Čia mes neturime kištis į tą procesą. Tačiau tas, tie greičio reguliavimo prietaisai e, būtų prasmingi dėl to, kad didinant greitį didėja oro pasipriešinimas. Todėl manau, ypač kalbant apie lengvuosius komercinius automobilius, kurie yra labai jautrus e, kainoms, manau, mums reikia taikyti bet kokią priemonę, kuri padeda sumazi, sumažinti kaštus. Ir manau, viena iš tų priemonių galėtų būti būtent tų greičio matavimo įrenginių įrengimas ir tokiu būdu mes turėtume netgi kažkaip apdovanoti ar paskatinti tuos gamintojus, kurie taikys šią priemonę, nes ji padės mažinti išmetamų teršalų kiekį. Taigi norėčiau padėkoti ponui Kelenan už tai, kad jis pasiūlė šitą idėją. Taip pat žinau, kad transporto komitete įvairios frakcijos buvo už šį pasiūlymą ir tokiu būdu mes galėtume sumažinti realiuosius kaštus. Uh, mes čia kalbame apie aplinkosaugos teisės aktus, todėl manau, kad mes čia turime ir rūpintis labiausiai aplinkosaugą. Kalbant apie ilgalaikius tikslus, galiu pasakyti, kad 135 gramų tikslas yra tikrai ambicingas ir dėl to yra būtinybę keisti technologijas, atnaujinti technologijas. Tačiau visos agentūros, taip pat Tarptautinė energijos agentūra, mums tvirtina, kad e, energijos šaltinis toks kaip nafta senka. Todėl būtų labai svarbu, kad mes nustatytume atitinkamas ribas dėl CO2 iš metalų, nes tai ir būtų esminė komisijos pasiūlymo idėja tokiu būdu mes sumažintumėme būtinas investicijas, būtų sum, sumažinamas kūro naudojimas ir būtų pagerintas automobilių ekologiškumas. Kalbant apie trumpalaikius tikslus, galiu pasakyti, kad čia aš norėčiau paremti komisijos pasiūlymą ir manau, kad šis, kad šis pasiūlymas yra E, labai realus ir tie 175 gramai taip pat yra realus tikslas, jo galima pasiekti naudojant jau dabar egzistuojančias technologijas, taigi mes turime kaip išeities tašką pasirinkti tuos 175 gramus ir remtis komisijos pasiūlymų 140 gramų, kurios siūlo e, ponas Kelen, e, Kelenen aš tam negaliu pritarti ir be to jisai siūlo tą 140 gramų ribą įvesti tik nuo 2025 metų. Tai manau nėra tikslinga, tokiu būdu mes nepadėtume Europos automobilių pramoniai, nes aut, Europos automobilių pramonė galės išsilaikyti rinkoje tik tiekdama geriausius produktus į rinką. Todėl manau, kad mes turėtume remdamiesi teisės aktais, kuriuos šioje srityje patvirtiname nuo 2008 metų. E, daryti viską, kad paskatintume naujų modelių atsiradimą rinkoje. Kalbant apie CO2 iš metalų mažinimą, e, manau, kad netgi dabar, nors ir patiria e, sunkumus automobilių pramonė, ji galėtų pasiekti numatytų normų ir manau, kad tai netgi būtų prasminga e, pramonės politikos prasme. Kalbant apie sankcijas ir bausmes, čia aš palaikyčiau pranešėją, Aš nemanau, kad kalbant apie lengvosius automobilius, baudos turėtų būti kitokios negu lengvųjų komercinių transporto priemonių atveju. E, manau, kad jeigu bus peržengtos atitinkamos vertės, tai e, turėtų baudas mokėti ne vienas gamintojas. Taigi šioje, šiame kontekste aš galėčiau paremti e, Martin Kalenen pasiūlymą. Multistage vehicles galėčiau pasakyti, kad čia reikia atsisakyti vartotojo atsakomybės, nes jie nežino, kas atsitiks su tais automobiliais. Taigi apibendrinant galėčiau pasakyti, kad tai yra labai svarbus teisės aktas. Manau, kad mūsų nuomonės nepernelik išsiskiria, tai nėra prieštaringai vertinamas pranešimas arba ne taip prieštaringai kaip uh, ankstesnis Sarkonį pranešimas, tačiau manau, kad mes turėtume nesušvelninti tų nuostatų, kurias siūlo komisijos, komisija. Uh, O kalbant apie praktiškumą, kalbant apie multistage vehicles, mes turime būtent kreipti dėmesį į tą jų praktiškumą ir šiame kontekste aš palaikau e, pranešėjo liniją. Taip pat aš pasisakau už greičio apribojimą ir realų CO2 mažinimą praktikoje. Manau, tok, jeigu mums pavyks to pasiekti, tai mes sukursime gerą teisės aktą. Laukiu tolimesnių diskusijų dėl šio pranešimo, nes tikrai įdomu, kaip, toliau, kaip toliau viskas vy, vystysis. Manau, kad mes, europiečiai, turėtume parodyti, kad klimato kaita mums yra rimta problema ir kad mes bandome siūlyti pažangę pramonės politiką. Dėkoju Matijas Grotė, sako pirmininkas. Liberalų vardu pasisakys Holger Kramer ar Kris Deivis. Kris Deivis, prašau. Labai atsiprašau, kad komisija pateikė tokį teisės akto pasiūlymą, nes čia kalbama apie CO2 emisijų mažinimą. Tačiau e, lengvosios komercinės transporto priemonės nėra uh, šiaip jau e, prabangos priemonės, mes turėtume e, rūpintis kūro efektyvumu ir kartu, kad, kad patenkintume įmonių reikalavimus, bet ir kartu sumažintume CO2 emisijas. O dabar pasižiūrėjus į kitus e, teisės aktus, panašius teisės aktus, tai šiaip jau vyko didelė lobistinė veikla buvo prisimta tam tikrų savanoriškų įsipareigojimų, o nuo 2008 metų komisija ima kepti teisės aktus. Ir, o, ir po to šiaip jau vyko, tai yra sum, sumažėjo šiaip jau labai smar, smarkiai um, emisijų iš naujųjų automobilių. Vis, bent jau mano šalyje, Junktinėje karalystėje taip ir yra. Uh, E, ir taip pat yra Europoje, bet kitaip yra su mažaisiais e, sunkvežimukais laikotarpiu tarp 2001-2008 metų. Tad jie, tie sunkvežimukai darosi galingesni ir, ir, ir faktiškai ir emisijų nesumažėjo nes reikėtų, pa, e, iš tikrųjų, reikėtų skatinti, skatinti gamintojus gaminti e, tam tikrus sunkvežimiukus skirtus tam tikriems tikslams. Ir čia Martino pasiūl į pasiūlymą reikėtų atsižvelgti, nes tikrai tada būtų galima e, atitinkamai pakoreguoti gamybą ir sumažinti CO2 emisijas. O keleivinių automobilių e, reglamentas šiaip jau parodė, kad ne viskas pasiekta, ko norėjom. Dabar technologija yra Yra automobilių dalių gamintojai, ypač vokiečių gamintojai, jau sako, kad gana lengvai gali pasiekti emisijų sumažinimo tikslų. Dar iki 2016 galim užsibriežti net 160 gramų CO2 per kilometrą. Tai yra didesnį tikslą numatyti negu 150 gramų, nes jie labai nori pardavinėti savo kur, gaminamas detalės ir Bet, e, kaip jau sakiau, technologija jau yra tokiam tikslui pasiekti. Toliau. Komisija sako, jeigu mes pasirinksim 135 gramų CO2 vienam kilometrų išmetimą iki 2020 metų, tai bus sutaupyta maždaug 2100 eurų O turint galvoje, sakykime, naftos kainą 70 dolerių už barelį. Bet kita vertus, 2020-aisiais, o jau nekalbant apie 2030 metus, ar tikrai mes protingi manydami, kad e, naftos kainos išliks 70 dolerių už barelį. Tad iš tikrųjų tikrovė, man rodos, pralenkė poveikio analizės rezultatus, nes mes turbūt turim įsisamoninti, kad naftos kainos kils. Toliau Kalaneno dar e, pranešimas. Jis šiaip jau nurodė tam tikrus labai gerus gamintojų pavyzdžius Europoje, kurie per pastaruosius dviejus metus, kurie, kur, kurių, kur, kurie tikrai kur kas mažiau išmena emisijų bet čia, čia pateikiami tokie geriausios praktikos pavyzdžiai. Bet kita vertus vėl išvados jo pranešimo ambicijos, ambicijos per, per, per mažos. Na, o dabar šiaip jau taip, pas, mūsų, pas mus vyksta rinkiminė kampanija. Uh, O e, Martinas, kuris atstovauja konservatorių partijai, aišku, nori būti populiarus, kalba apie žaliasis darbo vietas, augimą, ekologiją ir panašiai. Bet tuose konkrečiais pasiūlymais jis savotiškai tvoja per veidą pramonės įmonėms, nes vėlgi numatyti tikslai nepakankamai ambicingi Europa nebus efektyvesnė ir rezultatas bus, kad automobilių gamintojai turės daugiau mokėti. Tai irgi paveiks e, darbo vietas, daugybę darbo vietų kitose pasaulio vietose. Tad reikia įsiklausyti į mažasias įmonės, kurios nori šiaip jau tikrai pigesnių ir efektyvesnių transporto priemonių. Tad, Martinai, tikrai įsiklausykit štai į tokius pasiūlymus ir tikrai būkite ambicingesnis, negu kad buvot. Pirmininkas. Kaip gaila, kad, kad mūsų netransliuoja, tikrai gaila, kad netransliuoja tokios puikios kalbos, tikrai gera rinkiminės kampanijos kalba. Toliau kalbės Ponas Griūnenas. Tai aš dėkuoju, ponė pirmininkė. Pas jūs birželį vyks e, rinkimai. Taip, taip. Na ir Belgija. Taigi, galite tikėtis daugiau rinkiminiai kampanijai skirtų kalbų, tai čia tikimės, kad yra tiek iš flamandų, tiek iš valonų pusės spaudos, taigi mus išklausys. Tačiau ne, paliekant nuo šaly rinkiminės kampanijos kalbas ir beje kolega turinio požiūrė buvo labai teisus, tai galbūt vis dėlto noriu pasakyti, kad kad kai mes žalieji pažvelgėme šius pasiūlymus, kai, turiu pasakyti, kad mes e, esame labai nusivylę dėl užvėj, užmojo, kaip nurodė Matijas. Čia tai yra tam, tik, tam tikras dežavių, kai mes kalbame apie automobilius, lengvuosius komercinius, taigi staiga e, dinksta ta vadinamoji 2020 e, strategija, nes čia kalba paliečia automobilių um, pramonę. Ir tai yra pasakytina lygiai taip pat apie Martino Kalanano pranešimą, nes jis jame susilpnina tuos tikslus, kurie yra labai svarbus bandant ištikrinti našų energijos panaudojimą mūsų ekonomikoje. Na, jis teigia, kad komercinių transporto priemonių pramonė kitokia nuo lengvų automobilių pramonės, tačiau čia jis pasitelkė tuos argumentus tik tai kalbėdamas apie tikslus, nes jis kalba apie skirtingus tikslus. Tačiau jeigu mes pažvelgsime į bausmes arba parko apjungimą, tai, tai tarsi pastebime, kad čia tikslai yra tie patys. Taigi, tai tik atrodo, šie sektoriai skiriasi tik tai tik tuomet, kai kalba eina apie tikslus, tačiau labai panašus, kai kalba eina apie um, bausmes. Tai, tai yra labai nenuseklu ir labai nepritarėme pranešėjai minčiai dėl bausmių. Tai yra, kad bausmės komercinėms transporto priemonėms būtų tas pačios. Jeigu mes pažvelgsime į komisijos liktą poveikio vertinimą ir tai, kaip buvo nustatyti to šios bausmės, tai pastebėsime, kad tai yra tas bausmių uh, lygmuo, e, kuris skatina e, naujoves, tai yra 125 eurų siūloma e, kaip paskata naujovėms ir tai yra svarbus dalykas. Dėl tikslų sutinkame su Martinu, kad reikia daryti skirtumą tarp komercinių transporto priemonių ir lengvųjų transporto priemonių, tačiau jeigu pažvelgsime į tyrimus, panašiai kaip jau sakė Kris Deivis, kad jeigu pažvelgsime mokslinio tyrimo rezultatus ir ten pateiktą informaciją, tai greičiausiai 20 metais uh, veiksmingumas daug, daug didesnis negu 135 gramai. Tai kodėl mes neusimojame plačiai? anksčiau, iki 150 gramų. Pažiūrėkime, kas yra įmanoma dabar ir jeigu mes tikrai norime skatinti naujoves, būtent todėl ir numatome tikslus, tai nusistatykime 125 gramus kaip tikslą. Na, atrodo, kad rinkiminė kampanija daro neigiamą įtaką. Kaip ten bebūtų, dėkojame Davidui už gerus pakeitimus ir žiūrėsime, kaip viskas vyks po gegužės šeštos. O dėl greičio ribos, tai čia labai sutinkama mes su pranešėju ir labai sutinku ir su Matiesu, kad tai tikrai tinkamos ribos. Gal Ir kai kalbame apie lengvas, guvius komercinius automobilius, reikia pasirinkti ne 120, o 100 km per valandą ribą, nes daugelis tyrimų rodo, kad tai yra tinkamiausias būdas sumažinti išmetimus. Dėkoju ir mes taip pat turėsime pakeitimų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ir dabar Sabinė Vic ir įdomu, ar ji turės daugiau čia mums ką pasiūlyti. Ne, ne, tai nebus rinkimų kampanijos kalba, nebijokite. Mano nuomonė labai skiriasi nuo pono Kelenen dėl ribinių verčių. Man atrodo, kad kaip tik e, lengviai komerciniai automobiliai orientuojasi į lengvųjų automobilių technologijas ir ten būtent naudojami lengvųjų automobilių varikliai. Dabartinės E, transporto priemonės išmeta apie 200, 200 e, gramų kvadratiniam kilometrui ir todėl manau, kad mes turime pasiūsti aišku signalą automobilių pramoniai, nes technologijos pažanga yra įmanoma. O 135 gramų kvadrat, e, kilometrui riba, kurią siūlo komisija, yra pakankamai griežta, tačiau manau, kad automobilių pramonė galėtų pasiekti netgi 125 gramų ribą iki 2020 metų. Netgi šiuo metu vyksta diskusijos su Volkswageno gamikla ir, e, ir pasigirdo tokios nuomonės, kad yra šiek tiek brangu e, išvystyti tokią technologiją, tačiau jeigu tokį automobilį nori parduoti, tai reiks, kad e, tas technologijas finansuotų būtent e, pirkėjas. 170 gramų CO2 kilometrui tai yra vertė, kurią galima pasiekti ir jau dabar egzistuojančiomis technologijos. Manau, kad čia tiesiog mes turime daryti tam tikrus pakeitimus, priderinimus prie atskirų uh, E, modelių ir manau, kad tas 170 gramų tikslas yra tikrai pakankamai realus ir nereikia atidėti jo tos vertės įsigaliojimo termino. Leidžiant teisės aktus dėl lengvųjų automobilių buvo aišku, kad reikia ambicingesnių teisės aktų, nes automobilių gamintojai ne, nenorėjo patys gerinti padėties be e, kažkokių privalomų teisės aktų. E, ir be to e, lengvo, leng, lengvųjų komercinių transporto priemonių 125 gramų riba buvo atitikta žinoma jau pakankamai seniai ir automobilių pramonė galėjo prisiderinti prie šitos ribos. Tačiau Vokietija, Prancūzija ir Italija taryboje šiuo metu ieško atitinkamų spragų e, ta, reglamente ar bando sukurti tas, e, tas spragas. Aš esu prieš tų superkreditų e, suteikimą ar terminų pailginimą. Manau, kad nėra prasmės, kad tie automobiliai Manau, kad čia turime kalbėti ne apie pavienius automobilius, o apie visą automobilių parką, kuris laikytųsi tam tikrų ribų. Taip pat aš noriu pasisakyti už e, greičio ribojimą iki 100 km. Ir jeigu būtų įmanoma į, įmontuoti tuos e, greičio ribojimo prietaisus, tai būtų puikia technologija ir aišku, ji prisidėtų prie CO2 išmetalų mažinimo. Tačiau tai negalima vadinti tokia kaip laikyti pakaitinė priemonė, nes e, tai bent jau mano transporto komiteto pranešėjas. Taip pat man atrodo, kad yra labai teisinga, kad šita, šitas reglamentas nebūtų tikrinamas 2013 metais, nes tokiu būdu mes dar labiau atitolintume tikslų įgyvendinimą. Mes turime kalbėti apie tuos tikslus, apie kuriuos kalbame dabar ir vėliau negalima jų silpninti. Dėkoju, sako pirmininkas. Dabar Karl Heinz Florence turėtų pasisakyti kaip kitas ekspertas, tik jis turėtų atsisėsti. E. Dėkoju, ponė pirmininkė. 1997 metų įsipareigojimai turėjo įsigalioti 2007 metais, tai buvo didžiausi politiniai įsipareigojimai ir mes turėtume jų nepamiršti. Toliau antras argumentas, kurį aš norėčiau paminėti, tai yra paskutinės diskusijos dėl automobilių pramonės. Atsižvelkite, e, pasižiūrėkite į automobilių pramonės pranešimus spaudai, kokie jie buvo dar pradžioje šitos diskusijos ir kokie jie yra diskusijos pabaigoje. Ir pasižiūrėkite, kokius automobilius mes galime įsigyti rinkoje šiuo metu. Todėl aš galiu pasakyti, kad klausydamas tam tikrų kalbų, e, šiandien aš galiu sąžiningai pasakyti, kad aš jaučiuosi kaip mažas berniukas klausydamas kalėdinės pasakos. Ponios ir ponai, automobilių pramonė turi tikslus E, jau pasiekė tuos tikslus, kuriuos mes jiem užbrėžėme iki 2015 metų. Todėl aš nenorėčiau dabar elgtis taip, kad e, lyg visi varikliai, būtų, kurios būtų galima įmontuoti į, į autobusiukus, e, turėtų būti kažkokie specialūs, specifiniai varikliai. Todėl manau, kad šis komisijos pasiūlymas yra tikrai tikslingas, teisingas. O jeigu mes norime keisti kažkokias komisijos nustatytas vertes ar normas, tai manau, kad jos tada turi būti žymiai griežtesnės, nes jeigu mes užsibriešime tikslus, tik tada galėsime jų siekti. Ir dabartinė automobilių pramonė mums jau tai įrodo. Ir manau, kad mes galime griežtinti ribas. Ir be to, ponios ir ponai, tik tai tie, kas perka svaria, švariausius automobilius Europoje gali juos ir parduoti. Todėl mes turime laikytis šito principo. T taip pat norėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiems e, kolegoms. Automobilių pramonė aišku turi tam tikrų problemų ir viena iš problemų yra tai, kad uh, naftos pramonė šiame pasaulyje yra tokia stipri, kad ji e, nesiekia jokių naujovių savo srityje, kuras lieka toks, koks jis ir buvo ir jeigu mes į automobilį pilsime e, prastos kokybės degalus, tai nereikia stebėtis, kad, e, kad ta kokybė bus prasta, prasta automobilio važiavimo. Todėl dar kartą noriu Jūs paraginti, pasižiūrėkite, kokie buvo spaudos pranešimai automobilių pramonės diskusijų pradžioje ir kokie jie yra pabaigoje. Kris Deivis taip pat rašė įvairių dalykų, paskui jis juos pats paneigė. Taigi, jeigu jūs paskaitysite nuosekliai visus tuos pranešimus, tai matysite, kad, kad neverta riziku, e, kritikuoti komisijos. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes rasime reikiamą tikslingą būdą mažinti teršalams. Tik tai elkime drąsiau. Na kągi, suprantu, kad matau, kad frustracija dėl savanoriškų pramonės įpareigojimų matant išmetimus trunka visą gyvenimą. O na, o dabar žodis Vitorijo Prodi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir ponui Kalananui už atliktą darbą. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad yra visiškai aišku, jog e, šiems komerciniams transporto automobiliams reikia atlikti specifines tyrimų serijas, būtent todėl, kad reikia atsižvelgti jų atliekamą funkciją. Manau, kad čia reikėtų nusistatyti e, ambicingesnių tikslų dėl emisijų mažinimo ir taip pat reikia nustatyti greičio ribojimą, kuris būtų proporcingas e, vežamam kroviniu, jo svoriui, nes kai tarkim, jeigu reikia atsižvelgti ir tokių automobilių stabdymo trūkme. Na, kai dėl greičio ribojimo, ypač kai kalba eina apie sunkesnius komercinius automobilius, tai yra svarbu. Tačiau kita vertus reikia pagalvoti, kaip galima būtų skatinti kitokio tipo e, automobilių naudojimą. Čia galėtume pakalbėti apie komercinio transporto priemonių diversifikavimą. Pavyzdžiui, galėtume numatyti skirtingas transporto priemonės e, miestams arba ilges, ir kitokias ilgesniems atstumams. Turėtume skirti dėmesio šiam aspektui, nes, pavyzdžiui, dabar technologijos leidžia gaminti hib hibridinius automobilius, kurie e, turėtų rimtų privalumų, kai galvome apie skir skirtingus važiavimo etapus, pavyzdžiui, pagreitėjimą, stabdymą ir taip toliau. Ir hybridiniai automobiliai išmestų mažiau iš metalų, ne vien tik tais CO2, bet pavyzdžiui ir kitų žalingų dujų. Turime pagalvoti, kaip numatyti tokias paskatas, kuris duotų uh, pridėtinės vertės ir skatintų e, hybridinių ar net elektrinių automobilių plitimą. Bet kuriuo atveju turime įvertinti skirtumus tarp transporto miestuose ir ilgųjų atstumų pervežimų ir pagalvoti apie paskatas automobilio tipo diversifikavimui. Taigi, turime skatinti miestų savivaldybės, riboti miestuose e, e, automobilių su vidaus degimo varikliais transportą miestų zonose. Dėkoju. Judith Merkis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai aišku yra štai kas na, ambicingos aplinkosauginės e, direktyvos turi skatinti ne tik tais naujoves, bet ir darbo vietų kūrimą. Taigi tokios naujovės neturėtų būti vertinamas kaip grėsmė, o kaip šansas. Taip, pavyzdžiui, reglamentas dėl automobilių e, parodė, kad nusistatytų tikslų galima buvo pasiekti greičiau negu tikėtasi, tai sakė ir prieš mane pasisakysi. Ir todėl aš manau, uh, jog mes turėtume nusibriežti ambicingesnius tikslus ir, nu, e, e, pavyzdžiui, 2016 metais nusistatyti ne 175, o 160 gramų ribinė vertė. Ir pavyzdžiui, jeigu mes derintume šį reglamentą su lengvų automobilių reglamentu, tai tai būtų taip pat naudinga. Lygiai tai tas pasakytina ir apie 2020 metų tikslas. Manau, kad 125 gramų tikslo galima pasiekti ir tai reikštų 8 procentais emisijų mažymą lyginant su dabartiniu lygiu. Ir. Na, Kai dėl greičio ribojimo, tai sutinku, kad čia taip pat reikia nusibriežti ambicingas greičio ribas. Ir aš čia palaikyčiau patį ambicingiausią išsakytą tikslą. Dėkoju, Korin Lepaš. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui Kalonanui už pranešimą tačiau aš negaliu pritarti jo, jo siūlomoms priemonėms, nes tai yra dėl emisijų CO2 mažinimo tikslų. O apskritai Tai suprantu, tai yra įvertinu e, visą tą indėlį kolegų, e, kai visas tas diskusijas dėl laiko terminų, dėl normi, normų, jau tam tikros e, normos jau vartojamos, bet ir kartu davė nepageidaujamų, priešingų rezultatų. Antai pasižiūrėkim į Kinijos pramonę, į mažuosius elektra valomus automobiliukus Ir mes Europoje vis dėlto sakėm, kad dar prieš keler, keliarius metus turėjom didesnių ambicijų. Tad, tad kaip kolegos priminė, kad technologija siekti mažesnio, mažesnio emisijų e, tikslo jau yra. Galim tuo pasinaudoti. Dabar e, pakomentuosiu tai, ką kolegos pasiūlė 160 gramų per, nuo 2016 iki 2020 metų ir, ir 120 gramų laikotarpį po 2020-ųjų. Dėl baudų laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų, tai sistemą reikėtų supaprastinti ir numatyti e, baudas e, tokiems auto, auto, tokioms transporto priemonėms, kurios daugiausia išmeta, e, tai yra tam tikrą kiekį emisijų viršienčių tam tikrą nustatytą ribą toliau mažučiai sunkvežimiukai ir mini autobusiukai. Tai čia vėlgi e, šiaip jau reikėtų daugiau skaidrumo ir reikėtų kalbėti, rengti tam tikras informacinės kampanijas, e, būtent e, kalbant apie tuos, tas transporto priemonėms, kurios, kurios, kurioms yra skirtas šitas reglamentas. Labai ačiū. Toliau Richardas Sėberis kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Paskutinėse diskusijose aš kritikavau komisiją ir sakiau, kad šioje srityje reikia žiūrėti, kokie yra skirtumai tarp normalių lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių. Tačiau nepaisant to, šį kartą galiu pasakyti, kad pasiūlymas mane tenkina ir ta diskusija, ar tai yra 170 ar 160 ar 180 gramų, tai manau, kad čia mes kalbame apie e, pagrindinio pramonės sektoriaus ateitį. Nenoriu čia sakyti rinkiminės kalbos. Manau, kad mes čia turime nustatyti ribas, negalvodami apie rinkiminės kampanijas. Manau, kad e, automobilių pramonė turi turėti sąlygas ilgą laiką išlikti veiksminga, konkurencinga ir kurti darbo vietas. Ir e, manau, kad mes dabar e, pradedame tokį, to, tokį, tokį gyvenimo etapą, kuomet turėsime vis daugiau e, problemų dėl kūro išteklių. Ir manau, kad apie tai mes turime galvoti ir nauji, naujosios kartos automobiliai bus perkami ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje dėl šių priežasčių. Todėl mes turime sąmoningai e, suvokti, kad dėmesio kreipimas į CO2 išmetalų mažinimą yra e, ne vieninte, turėtų būti ne vienintelis tikslas, to yra per maža. Mes turime plačiau žvelgti į visas problemas. Todėl manau, kad tie dalykai, kuriuos pasiūlė ponia Weisgerber dėl eko inovacijų, turėtų, į juos reiktų rimčiau atsižvelgti, nes šie dalykai padėtų mums sustiprinti mūsų, šios, pra, šio pramonės sektoriaus pozicijas. Mes turime kalbėti apie realų e, apie realią transporto priemonę ir nėra svarbu, ar e, iš metalų kiekis yra 160 ar 170 e, gramų. Svarbiausias dalykas yra, kaip tas automobilis patinka vartotojui. Taigi, manau, kad mes turime galvoti apie ilgalaikius tikslus ir mąstyti apie tai, kur eina mūsų kelias. Dėkuoju toliau Krista Klas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes čia kalbame apie skaičius, žaidžiame tokį savotišką pokerį, tačiau manau mes turime nepamiršti realistinių tikslų. Mes turime kalbėti apie realius tikslus, o ne tik apie skaičius, kuriuos nustatome ant popieriaus. Mes kalbame apie, naujus, lengvuosius, e, e, apie naujas lengvasias komercinės transporto priemonės. Tačiau kasgi važinėja tokiamis transporto priemonėmis? Jeigu mes užduosime šį klausimą, tai gausime atsakymą, kad tai yra e, amatininkai, smulkios ir vidutinės e, įmonės, tai yra e, tokie įvairūs e, meistrai, kurie važiuoja į savo e, darbo tikslą, ar galbūt smulkus vindariai, kurie išvežioja savo produkciją. Taigi, jeigu, me, jeigu e, mes branginsime produktus, mes branginsime darbo valandas, o tai taip pat turėtų vykti atsižvelgiant į realias sąlygas Mes žinome, kad yra svarbu, kad transporto priemonės būtų kiek įmanoma ilgiau naudojamos, dėl čia reikia, net ir kalbant apie e, greičio ribojimo prietaisus, turėtume atsižvelgti į kaštų ir naudos analizę, o ne mėtytis čia tik tai skaičiais tam tikrais. Mes turime daryti viską, kad e, tos lengvosios komercinės transporto priemonės netaptų e, labai brangiomis. Mes turime orientuotis ne tik į tuos skaičius, kuriuos čia dabar aptarinėjame, o žvelgti plačiau į visą šią problemą. Todėl aš norėčiau pritarti tam, ką išsakė ponia Weisgerber. Manau, kad mums reikia platesnio požiūrio. Ačiū. Ja, Dėkoju. Tai buvo paskutinis pasisakymas. Aišku, kad transporto sektorius turi tapti švaresnis, kad galėtų labiau prisidėti prie klimato kaitos stabdymo. Reiškia, tai reiškia, kad CO2 išmetalai turėtų mažėti, lygiai taip pat turėtų mažėti ir kitų e, dalelių išmetalai. metalai mes čia aptarėme tam tikrus skaičius 160 ar 175 ir panašiai. Manau, kad kiekvienas iš mūsų dar pats pamastys apie tai, kokios būtų pasiekmes tokių verčių. E, Martin Kalanen pasisakymas buvo gausiai komentuojamas iš įvairių pusių žinau, kad tikrai yra esminis skirtumas tarp lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių. Lengvųjų automobilių. Lengvėjai automobiliai yra 50 procentų priklausomi nuo dizelio, o, komercinė, o lengvosios komercinės transporto priemonės 90 procentų priklausomos nuo dizelio. Taigi čia reikia atsižvelgti taip pat ir į dizelino strategiją, kuri per pastaruosius metus pasiekė didelės pažangos. Taip pat reikia nepamiršti, kad tos lengvosios komercinės transporto priemonės yra skirtos pervežti atitinkamoms medžiagoms, atitinkamiems kroviniams ir, ir vieniems jų naudo, vartotojams reikia e, pra, pervežti didesnį svorį, kitiems mažesnį, tačiau kaip taisyklė yra tai, kad šios transporto priemonės naudojamos būtent krovinių pervežimui. Ir Matės Grotė, kalbėdamas, paminėjo atitinkamas technologijas ir kyla klausimas, ar kalbant apie automobilių akumuliatorius, tai bus įmanoma. Ir galbūt technologinė naujovė būtų pereiti prie vandenilio varomų automobilių arba prie hybridinių automobilių. T toliau reikia taip pat galvoti apie akumuliatorius, ar yra įmanomi tokie akumuliatoriai, tokios baterijos, kurias būtų galima naudoti ne tik automobiliuose. Nes dabar dar yra daug klausimų šioje srityje. Toliau kitas dalykas yra produkcijos ciklas. E, gaminant lengvąjį automobilį yra septyni metai, o gaminant lengvąją komercinę transporto priemonę tas produkcijos gamybos ciklas yra dešimt metų. ir tas, ta lengvoji komercinė transporto priemonė yra naudojama tam, kad ne, ne tam, kad pasipuikuotų žmogus prieš kaimynus, bet tam, kad pervežtų krovinius. To taip pat reikia nepamiršti. E, na, dabar suteiksiu žodį komisijai, o paskui pranešėjai, prašau. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė ir labai ačiū ponui Kalananui už pranešimą, ačiū taip pat šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, nušviesiu platesnį klausimo vaizdą. Kaip jūs paminėjote, transportas yra nemažas sektorius ir tikrai prisideda prie emisijų e, bendryjoje Tad jeigu mes norim pasiekti 20 procentų sumažinimo iki 20, 20 metų ir dar daugiau po 20 metų, labai svarbu turėti ambicingus tikslus, ambicingą politiką ir pakankamai anksti, kad tikrai galėtume pasiekti šitų tikslų. Tad tas lengvosios komercinės transporto priemonių reglamentas ir yra tokios strategijos dalis. Mes įdėmiai išnagrinėjom skaičius, taip pat atlikom poveikio analizę, kuri dera prie šitų tikslų. Ir todėl komisija mano, kad 175 gramai 2016, o 135 gramai 2020 yra realistiški ir pasiekiami. Ačiū, kad buvo paminėta 160 gramų e, kaip 2016 metų tikslas, bet kita vertus ir ilgalaikiai tikslai turi būti ambicingi nes poveikio analizė parodė, kad minimalus tikslas galėtų būti 25 gramai turint dabartinę šio laikinę technologiją. Tad iš ties e, tokiu būdu mes ir pasiekėm tokį įgyvendinamą, tačiau ir realistišką tikslą 135 gramai iki 2020 metų. Komisija tos linijos tebesilaiko. laiko. Čia buvo paminėtas keletas klausimų. Kodėl baudos turėtų būti numatomos didesnės lengvosioms komercinės transporto priemonėms? reikėtų įdėmiai įvertinti, nes 120 e, e, gramų, e, eurų už gramą, o ne 90 eurų už gramą, kaip kad numatoma keleiviniams automobiliams. Tad čia iš tiesiog tas skaičius 120 eurų pasiektas e, įvertinus, kiek, kiek gamintojai, e, kiek jiems kainuotų laikytis, e, jeigu jie atitiktų, laikytųsi reikalavimus. Toliau, dėl superkreditų. Superkreditai skatina inovacijas, o būtent apie tai kalbama siūlomame reglamente, beje, Europos 2020 strategija irgi pabrėžia inovacijų svarbą taip pat ir automobilių sektoriuje siekiant, kad mūsų ta pramonė būtų konkurencinga pasaulyje. Tad mes tikrai vertinam, skatinam superkreditus, tačiau kartu elgiamės atsargiau. Kodėl? Nes e, e, turint šiaip jau tokį mažai teršinti automobilį, e, E, tad e, reikėtų į tai atsižvelgti superkreditų klausimą, bet mes išvelgiam tokių kreditų potencialą skatinant inovacijas. Dėl greičio ribojimų čia komisijos preambulėje, prie komisijos pasiūlymo preambulėje apie tai kalbama. Labai malonu užfiksuoti jūsų tą entuzijazmą dėl greičio ribojimų jūsų komitete, taip pat ir transporto komitete. Uh, Dabar yra transporto, mūsų direktoratas parengė dokumentą, tai yra, pagal kurį vertinama, kad apribojus greitį tokie sunkvežimiukai mažiau išmestų teršalų ir kartu apskritai pagerėtų saugumas keliuose. Dėl pūling, dėl išteklių sutelkimo. Taip, įdėmiai išklausiau pranešėjo e, pasiūlymų. Aš išvelgiu naudos tokių tiems gamintojams, kurie gamina ir sunkvežimiukus, ir keleivinius automobilius arba automobilius. Tai žvelgiu naudą. Tačiau būtų geriau detaliau pasvarstyti su pranešėju dėl to, kiek įgyvendinama praktiškai ta mintis. Nes kol kas dar negaliu pateikti pagristos nuomonės. Uh, Tačiau, manyčiau, išteklių sutelkimas, pūlink tokioje gamyboje, kai kartu gaminami komercinės paskirties transporto priemonės ir lengvėjai automobiliai, visai, visai mintis gera ir ją reikėtų toliau tirti. Toliau keletas iškėlė e, klausimą dėl tų vadinamųjų multistage transporto priemonių. Taip, komisija sutinka, tai labai sudėtingas rytis. Mes parengėm dokumentą, kurį teikėm tarybos sekretoriatui, parlamento sekretoriatui ir, ir numatomos tam tikros e, sprendimo priemonės, kurias pasiūlė transporto e, komitetas. Tad, kalbant apie multistage transporto priemonės, dar tikrai laukia nemažas kelias į priekį, o šiaip aš tikiuosi jūsų gerų pasiūlymų. Ačiū. Na kągi, dėkuoju komisijos atstovui ir dabar žodis mūsų pranešė Martinui Kalanenui. Dėkuoju, pane pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už jos išsakytas pastabas, o taip pat dėkuoju ir visiems pasisakysiems komiteto nariams. Dėkoju už jūsų mintis ir peną pamastymui. Dabar bandysiu sureaguoti kai kurias išsakytas pastabas. Pirmiausia, pane Weisberger, Dėkoju už bendrą palaikymą. Sutinku su jūsų pastabomis dėl paskatų. Tai yra tikrai piragas geriau visuomet negu botagas. Ir vertėtų pagalvoti, kaip galima būtų skatinti, pavyzdžiui, per superkreditus ir kitas paskatas, tam, kad automobiliai būtų švaresni ir veiksmingesni. Ponas Grūteris, dėkoju už ir iš jūsų pastabas. Na, man atrodo, jūs mane supainiote su pono Langino. Aš nesiūliau 140 iki 20 metų. Na, jūs daug kas pasisakė dėl šio klausimo ir daugelį pranešimo minimis tie skaičiai, tačiau nemaniškime. Kaip ten bebūtų, dėkoju. Pone Deivis. Na, man atrodo, kad jūs vis dar rinkiminėje kampanijoje tiesą sakant, jūs nesupratote, kad jūs dabar Belgijoje, ne nu, Junktinėje karalystėje ir šiuo metu čia kol kas niekas nesiruošia balsuoti. Tačiau kaip ten be. Tačiau mes galvojame apie ateinančias tris dienas, mes galvojame apie laikotarpį 20 metų ir tikrai reikėtų viską žiūrėti praktiškai. Na, o liberalai kaip tai vis pasiduoda trumpalaikio politinio žaidimo pagundoms. Pone Ekot dėl jūsų pasiūlymo. Na, e, žalieji, kai sakėte gerbiamasis, aš supratau, kad čia su jumis jau kils problemų. Na ir po to jūs kritikavote visus pranešimo aspektus, išskyrus greičio ribojimus, kas mane nustebino. Na, palūkėsime jūsų pakeitimų ir tuomet jūs įsigilinsime. Na ir galiausiai Daugelis komercinių priemonių e, e, gamintojų šiandieną Europoje susiduria su finansinėmis problemomis, rinka sumažėjo ir manau, kad 135 gramai yra ne 140, nes tikrai pramonė susiduria su sunkumais, daug žmonių atleidžiame. Nebėjau, kad sektoris atsigaus, tačiau nemanau, kad reikėtų dabar šį sektorį apsunkinti pernelik daugybę taisyklių ir reikalavimų. Aš manau, kad jeigu bus pasitelkti mano pasiūlymai, tai, tai galėsime paskatinti sektorių. Komisijos pranešimas, mano manimo, buvo ambicingas, gal net pernelik ambicingas. Jūs siūlote sumažinti tarp 2016 iki 2020 metų išmetimus 10 gramų per metus, o reglamente dabar yra siūloma 7 gramai. Taigi, tiesą sakant, lengvųjų komercinių transporto priemonių sektorių sektoris e, potencialas gerinimui yra netgi gerokai didesnis. Pavyzdžiui, galbūt bus parduodami net mažesni komerciniai automobiliai, bet vėlgi aš čia užsimoju ne taip plačiai kaip komisija, bandau būti realistiškesniu, bet e, mano planai, manau, yra pakankamai ambicingi. Ir nebejoju, kad daugelis narių pateiks nemažai uh, pakeitimų ir galiausiai mes sustarsime dėl kompromisų. Dėkoju. Dėkoju ponui Kalananui už pastabas. Na, tam, kad išvengtume jungtinės karalystės um, rinkiminės kampanijos, pakeitimus galima teikti ne iki gegužės 6, o iki 10 dienos 12 valandos, taigi pakeitimus gali teikti ir po gegužės šeštos. Na, juokeliai kartais uh, praskaidrina ar aplengvina diskusijas, kurios kaip ir linkusios būti pernelik rimtos. O dabar kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra sąžininkų ūkininkų pajamos, veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė. Ir, ir mes rengėme nuomonės ir mūsų pranešė yra Ester Herans Garcia. Ir iš karto suteiksiu žodį jai. Prašau, ponė Garcia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na taip, iš tikrųjų, mes čia turime parengti nuomonę. Ir ši nuomonėje e, bandome gilintis į tai, kaip pagerinti Europos maisto produktų tiekimo grandinę. Na, Na ir vartotojų bei gamintojų asociacijos uh, nes, skundžiasi dėl maisto tiekimo grandinės reglamentado. Buvo parengtas mokslinis tyrimas ir kuriama buvo bandžiama atsižvelgti į skundus. Taigi, pirmiausia, e, šiame nuomonė, šioje nuomonėje bandau atsižvelgti į komisijos komunikatą, kuriame pripažįstama problema. Toliau šioje nuomonėje mes e, bandome e, nustatyti, kaip galima būtų pasiekti saugumo ir pusiausviros. Tai yra, kad tai būtų e, pusiausvėra paskritai rinkoje, kuri teiktų privalumų tiek vartotojams, tiek ir gamintams. Taigi siūlome priemonių. Ir norėtume, kad egzistuotų tam tiesioginė sąsaja tarp tos kainos, kuri mokama gamintojai ir tarp tos kainos, kurias moka vartotojas. Nes tiesą sakant, jeigu vart, parda, gamintojai priversti parduoti vis mažesnėmis kainomis, tai, tai nebūtinai uh, sum, reiškia, kad sumažės kainos ir vartotojams. Taip pat yra pažeidžiamų rinkos elementų ir todėl reikia keisti ES teisės aktus konkurencingumo srityje ir taip pat reikia teikti galiau, daugiau galiojimo nacionalinėmis konkurencingumo priežiūros institucijams reikia nepamiršti, kad žemės ūkio sektorius veikia kitaip negu kitis sektorius, todėl čia reikia užtikrinti konkurencingumo pusiausvyrą. Taip pat įvertinamas neigiamas praktikos rinkoje ir komisija atliko uh, tyrimą, kuris parodė, kad egzistuoja tokios praktikos, kaip pavyzdžiui yra nurašomi nuostoliai ir taip toliau. Ir šios praktikos pasitaiko visose maisto produktų grandinėse. Tokia praktika yra uždrausta ir tokia praktika pažeidžia teisės aktus. Taip pat reikia sugriežtinti teisės aktus, e, kuriuose reglamentuojamas nuostata dėl pavėlavus išmokėjimo. Ir tenka konstatuoti, kad didžiosios e, prekybos tinklų grandinės labai vėluoja mokėdamas ir todėl kai kurios smulkios įmonės bankrutuoja, todėl čia turėtume sugriešinti teisės aktus ir nustatyti atitinkamus laikotarpius ir pasirūpinti, kad jie, jų būtų laikomasi. Taip pat reikia nustatyti priemonės, kurios užkirsti kelią nesažingai konkurencijai. na, tarkim, e, yra skirtumas tarp didžiojo mažo gamintojų, mažos parduotuvės ir didžiųjų priekybos tinklų ir mažuosius reikia ginti, nes jie sukuria pramoninį stuburą, taip sakant. Na ir galiausiai nuomonėje numa, nurodyta, kad reikia labiau integruoti visus maisto tiekimo grandinės elementus, apjungti organizacijas ir taip pat numatyti e, savanoriškus įsipareigojimus tam, kad, pavyzdžiui, būtų nustatytos tam tikros taisyklės, pavyzdžiui, greitai gendančiams maisto produktams. Taigi štai tie šeši punktai, daugiau nieko nėra ir tikiuosi, kad jų visų, jūsų visų indėlio dėka galėsime padaryti pažangos. Dėkoju pranešiai. Dabar suteiksiu žodį ponui Tabačiui. Elnök úr, kedves kollégákkal! Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Europos socialistų vardu norėčiau pasakyti, kad ši nuomonė yra tikrai labai svarbi ir ji yra svarbi dėl kelių priežasčių. Yra trys labai svarbus aspektai susiję su mūsų komiteto veikla. Maisto produktų sauga ir aplinkos sauga turi atsispindėti naujoje žemės ūkio politikoje. Ir tai yra vienas svarbiausių mūsų tikslų. Kokias pajamas gauna ūkininkai, kaip kiek jie gali prisidėti prie investicijų į aplinkosaugą. Tai yra esminiai klausimai, nes aplinko, aplinkosauga yra esminis dalykas naujoje žemės ūkio politikoje, ypač po 2014 metų. Ir mūsų komitetas yra tiesiogiai susijęs su e, šiomis užduotimis. Kitas dalykas yra maisto produktų tiekimas, gavimas. Uh, Taip pat kalbant apie energijos suvartojimą, yra labai svarbu, kad mes sumažintumėme e, kilometrų skaičių, kuris yra reikalingas tiekiant maisto produktus į rinką, nes e, tokiu būdu išmetama labai daug teršalų, kai maisto produktai yra gamenami tūkstančius kilometrų. Taigi tai yra taip pat labai svarbus aspektas. Be to, kalbant apie maisto produktų gamybą, labai svarbu yra, ar mes pasirinksime intensyvų valdymą atitinkamų išteklių. Net ir šiame sektoriuje mes naudojame pernelik daug iškastinio kūro, sunaudojame pernelik daug žaliavos, e, žaliavos, kuri vėlgi yra vežama tūkstančius kilometrų. Todėl aš esu įsitikinęs, kad kad Bovi pranešimas, kuris yra labai svarbus pranešimas, čia aš galiu pritarti poniai Herans Garcia, šis pranešimas atkreipia dėmesį, mūsų dėmesį į tai, kad konkurencingumas turėtų būti grindžiamas ne tik globaliais ir europiniais aspektais, regionų konkurencijos stiprinimas taip pat turėtų vaidinti svarbų vaidmenį, nes tik tokiu būdu mes galėsime prisidėti prie to, kad sumažintumėme e, šiltnamio dujų išmetalus. Taip pat norėčiau pasakyti poniai Garcija, kad aš pritariu ponui Bovė, kad reikia patikrinti atitinkamas teisės akto nuostatas, nes mes negalime tų pačių hygienos reikalavimų kelti kažkokiai mažai įmoniai, mažai skerdiklai ir dideliai, stambiai skerdiklai. Maisto produktų sauga vaidina svarbu vaidmenį Europoje. Yra daug didelių maisto pramonės įmonių, kurios netitinka atitinkamų reikalavimų, bet kaip jau minėjau, mes e, negalime tų pačių reikalavimų kelti smulkioms ir stambioms įmonėms. Europos socialistai pritarė tam, kad mums reikia naujos europinės maisto produktų kontrolės sistemos. E, tam tikslui turėtų būti sukurtas atitinkamas tinklapis, kad Europos maisto gamybos grandinė galėtų teikti metinius pranešimus apie maisto produktų saugą. Taip pat mes turėtume sukurti atitinkamas konkurencinės įmonės. Pavyzdžiui, Vengrijoje neseniai buvo patvirtintas įstatymas, pagal kurį maisto produktų agentūra yra ta institucija, kuri yra atsakinga už ES lėšų paskirstimą ir ji taip pat yra atsakinga už kontrolę. Kiekvienas vartotojas turi teisę e, pateikti skundą jeigu jis sužino, kad pavyzdžiui kažkur buvo iškraipytos e, konkurencingumo sąlygos. Todėl aš manau, kad mums reikia panašios agentūros europiniu lygmeniu, nes tik tokiu būdu mes galėsime Europos lygmeniu užtikrinti tinkamą konkurenciją. yra, e, su šiuo pranešimu yra susiję e, keletas aspektų, už kurį yra pramonės, atsakingas pramonės komitetas. E, socialistų frakcija norėtų pateikti savo pakeitimus taip pat ir šiais aspektais dėl to, kad visos esminės nuostatos yra susiję su aplinkosauga, tai reiškia susiję ir su mūsų komiteto veikla. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti poniai Garsijai. Dėkuoju turiu. Labai toliau Marit Paulsen. Ačiū ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, ačiū taip pat poniai Garsijai tikrai už gerą pranešimą dabar tas, mes jau perskaitėm jūsų dokumentą, taip pat komisijos du dokumentus tai čia dokumentus susijusius su Europos maisto produkto tiekimo grandinė ir, ir, ir pramonės įmonių e, veiksmus e, e, šioje grandinėje. Čia šiandien Europos žemės ūkio didžiausia problema yra ta, kad žemės, kad ūkininkai kurie šiaip jau pavieniai veikiantis e, ir kartu, kartu dalyvaujantis tam tikrose e, įmonėse, jie kad jie šiaip jau susiduria su e, didiu, didžiulėmis problemomis, trašomis ir panašiai. Ir kita vertus, uh, Net jeigu, sakykime, žemės ūkiai yra labai stambus, bet jie palyginti su tomis įmonėmis, kurios, kurios pardavinėja, sakykime, ūkininkams trašas ir kitas priemonės, jie yra, to yra mažutės vis dėlto įmonės. Todėl būtent mes turėtume pirmiausia šioje diskusijoje neišleisti tų ūkių apimties aspekto. Dabar ataskaitoje kalbama, e, dokumentuose kalbama apie maisto produktų tiekimo grandinę, tai yra iki, iki galutinio to pirkėjo parduotuvės, tačiau neįvertinta iš tikrųjų, kasgi darosi grandinės pradžioje, kai produktai pateikiami į pačią maisto grandinę. Tas klausimas svarbus, kad mes esam aplinkosaugos komitetas. Uh, mes kalbam apie aplinkosaugos reikalavimus ir panašiai, ir visa tai yra gerai, teisinga, taip ir turėtume daryti, nes šiaip ar taip, juk žemės ūkis iš tikrųjų nemažai veikia aplinką. Ir tam tikrais atvejais labai daug veikia, turiu galvoje tiek patį žemės ūkį, tiek miškininkystę, tad mes tam turėtume skirti nemažą dėmesį. Kita vertus, kažkas vis dėlto turi mokėti ūkininkams už jų gaminamus maisto produktus. Ir e, vienu, vienu ar kitu atveju mes turim e, mokėti ūkininkams už tai, kad jie atsižvelgia į biologinės įvairovės išsaugojimą, tinkamai tvarko žemę, apsaugo vandens telkinius ir taip toliau. Galima, aišku, vardyti ir daugiau problemų, su kuriomis susiduria ūkininkai, bet kita vertus kažkas turi už tai jiems ir mokėti. Pirmininkė, labai ačiū. Po, po, toliau ponas Stevensonas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu šį pranešimą ar nuomonę, Ačiū labai poniai Herans Garcijai, tikrai pranešimas labai glaustas, esminiai dalykai išdėstyti jame ir galiu tik tai pritarti tiems dalykams. Labai svarbu, kad mes greta pranešimo turėtume ir nuomonę, nes nepamirškit Žemės ūkio komitete, kitos, kitur parlamente nemažai kalbėjom apie mm, pieninkystės mm, e, sektorių Tad e, ir ponios Garcija nuomonės projektas labai labai yra svarbus, turint galvoje pienininkystę. Dabar, jeigu dabar e, ruošiesi pirkti e, pieno litrą, tai rasi bet kokiame supermarkete mm, pienas užslėptas būna tokiausiuose kampuose. Pirmiausia, turi pereiti per kitas, kitų maisto produktų lentynas, kol pasieki pieno produktus. Nors pienas šiaip jau yra mm, būtinybė. Na, o dabar pienas pardavinėjamas supermarketuose iš tikrųjų kainuoja tik tai pusę to, ką mes mokam už vandens butelį. Tad kainodara susijusi su pienininkystės produktais iš tikrųjų visiškai iškraipyta gamintojai, perdirbėjai, e, skirstytojai šiaip jau didžiulius pinigus uždirba ūkininkų sąskaitą. O dabar ūkininkai už ES ribų šiaip jau gauna e, sumas už kai, litrą ką litrą pagaminto pieno kur kas mažesnės negu kad tos gamybos kaštai, o šiaip jau juk ūkininkai dirba tikrai 24 valandas per parą, 7 dienas per, per savaitę ir taip toliau. Uh, Ir iš tikrųjų, pienininkystai palaikyti reikia daugybę investicijų, be visą kitą laikytis visokiausių reikalavimų ir kaip, kaip ūkininkai gali išsilaikyti tokiom sąlygom, kai juos tiesiog plėšia supermarketai. Antai, prieš porą metų Junktinėje karalystėje atskleista kartelinė veikla, kurią buvo sudarius, sudarė, sudariusios dvi supermarketų grandinės, jos dirbtinai palaikė uh, pieno produktų kainas e, dirbtinai palaikė, nors e, ūkininkai ir ūkininkų profsąjungos nuolat nusiskūsdavo dėl to. Ir tos supermarketų grandinės, e, joms paskirtos didelės baudos, bet tai tik tai Lietkalnio viršūnė. O dabar atsižvelgiama taip pat į vartotojų asociacijas, ūkininkų apsaugos asociacijas ir pranešėja uh, E, kalba apie tai, kad valstybės narės turėtų numatyti ombudsmeną, kuris padėtų spręsti ginčius iškilusius tarp ūkininkų kaip pirminių gamintojų ir tiekėjų. Aš tai minčiai tik tai galiu pritarti. Tad dar kartą tikrai norėčiau padėkoti poniai Garcijai ir tikrai tikiu, kad jūsų pranešimas e, pakeis padėti kažkada. Ačiū, ponui Stevensonui, toliau Joao Ferreira. Senhora Presidente, eh, eu queria começar por agradecer o trabalho feito pela colega Relata. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, poniai eh, pranešėjai už nuveiktą darbą. Nuomonės projekte yra svarbių aspektų. Pavyzdžiui, dėl išsakytos kritikos, dėl nepakankamų komisijos siūlomų priemonių, taip pat ir dėl to, kad nuomonėje išdėstata labai įdomių minčių dėl um, sąsajų tarp tų kainų, kurias turi mokėti vartotojai ir tarp tos kainos, kuri yra sumokama gamintojams. Na ir reikėtų užtikrinti didesnę pusiausvyrą tarp skirtingų maisto produktų grandinės elementų. Taip pat reikia ginti e, mytybos grandinės silpniausius elementus. Tai galbūt galima būtų išsameu uždėstyti nuomonė. Taip pat kalbam apie tai, kad konkurencingumo priežiūros uh, E, institucijos turėtų dirbti veiksmingiau ir kovoti su neteisėta praktika. Kalbam apie mokėjimus, taigi visą tai yra labai svarbus aspektai. Na ir šiame nuomonėje pasirinkti labai tinkami projekt, prioritetai. Vėlgi, galbūt kai kur trūksta užmojo. Pavyzdžiui, Galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti priežastims, dėl kurių susiklosti šį situaciją, o taip pat galbūt reikėtų pasiūlyti platesnį sprendimų spektrą, kurie leistų išspręsti šias problemas. Prieš mane pasisakėsi, kalbė apie tai, kokiu pasiekmių bus, jeigu um, mažės žemės ūkio sektorius. Ir taip, dar tai jeigu uh, ir ūkininkų pajamos mažėja, be kita ko todėl, kad produkcija mažėja tam tikrose regionuose ar valstybėse narėse. Dabar valstybėse narėse nebeginami e, e, um, intensyvus žemės ūkio metodai. Ir atsisakoma gamybos įvairovės, o kart vienose regionuose, o kitose regionuose gamybos intensyvėjo. E, pavyzdžiui, žemės ūkio veiklos atsisakoma e, be kita ko, todėl, kad, pavyzdžiui, e, didėja dikumėjimas, kyla ekologinės problemas Ir jeigu atsisakoma gam, žemės ūkio gamybos, tai kartu tai reiškia, kad atsiras priklausomybė nuo maisto produktų importo ir todėl šiose šalyse labai išpaštrėja apsirūpinimo maistų problema ir maisto nepri... savarankiška apsirūpinimo maistų problema. Taigi reikėtų konkrečiai įvardinti, dėl kokių priežasčių kilo šios problemas ir susiklosi štai tokia situacija. Pavyzdžiui, tai yra susijęs su bendra žemės ūkio politika ir jos naujomis versijomis po peržiūros. Taip pat ir rinkos dereguliavimas prie to prisidėjo maisto produktų gamyba yra svarbus dalykas ir todėl reikia jam skirti ypatingą dėmesį ir nesielgti su maisto produktų sektoriumi kaip su kitais sektoriais. Mes turime šį sektorių ginti nuo sviravimų rinkoje ir nuo rinkos kabrizų. Taigi, jeigu mes pažiūrėsime, kaip vyksta priekyba maisto produktais, tai tai, tai matome, kad gamintojai patiria spaudimą ir daromas spaudimas jiems mažinti kainas. O tuo tarpu didieji priekybos tinklai gali um, besažinės graužaties lupikauti. Na ir dereguliavimas prekybos maisto produktais visą tai takoja. Pone pirmininkai, čia yra keletas esminių dalykų. Pirmiausia, rinkos reglamentavimas, reguliavimas, o antras, sąžininkų kainų gamintojas nustatymas, kai dėl pirmo dalykos, tai yra rinkos reguliavimo, tai bendrijos preferencijų sistema yra svarbi, pagal kurią E, e, importai iš trečių šalių turėtų papildyti valstybių narių gamybą ir neturėtų su bendrijos valstybės narėse pagaminamais produktais konkuruoti. Kaip pasakė ir kiti kalbėjusieji, tai yra labai svarbu galvojant apie maist, aprūpinimo maisto saugą o taip pat ir dėl ekonominių priežasčių. Visa tai yra svarbios priežastys, dėl kurių turėtume nusatyti bendrijos preferencijų sistemą. Šios nuomonės projekte e, išsakytas labai pagristas apgalėstavimas dėl to, kad trūksta e, sąsajų tarp tų didelių kainų, kurias moka vartotojai ir tos mažos kainos, kurią gauna gamintojai jeigu mes galėtume užtikrinti tam tikras sąsajas tarp vartotojų kainų ir tarp tos kainos, kuri mokama uh, var, gamintams, tai, tai būtų gerai. Čia galbūt reikėtų nustatyti kažkokią tai maksimalią maržą. Tai tai būtų beveik, tai tai beveik automatiškai leistų padidinti kainą mokamą gamintojams arba bent jau leistų sumažinti galutinę vartotojų mokamą kainą ir sustabdytų lupikautojus maisto produktų tiekimo grandinės viduryje. Taigi štai šių dalykų reikėtų nuomonė taip pat ir minimalių kainų mokamų gamintams klausimas turėtų būti liečiame šią nuomonę. Dėkuoju, ponia Grastet. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponios Garcija nuomonė iškelti du esminiai dalykai susiję su bendraja žemės ūkio politika. Kodėl, kad mes Šiaip jau pirmiausia daug reikalavimų keliam ūkininkams, kad jie užtikrintų maisto produktų aprūpinimą, kartu keliam didelius aplinkosaugos reikalavimus kartu siekiam, kad e, vartotojams būtų, vartotojai būtų aprūpinti maisto produktais ir kad e, būtų tinkamai tvarkomos teritorijos. Tad visi tie klausimai iš ties labai svarbus ir todėl mes turėtume būti labai budrus nes mūsų ūkininkai, kai krinta kainos, kai kartu e, už taip pat kalbama e, apie žaliavų netinkama, netinkamą situaciją ir kai jie praranda e, pajamas, tai vis irgi visą tai paveikia žemės ūkio produktų kainodarą. Turiu du komentarus pasakyti. Pirmiausia, man atrodo labai svarbu, uh, spręsti mm, pridėtinės vertės perskirstimą pačioje grandinėje, tarp, tarp, kartu santykius tarp gamintojų ir skirstytojų. Tačiau iškyla toks e, gamintojų organizacijų klausimas. Ir reikėtų taip pat atsižvelgti į tai, ką sako Europos konkurencijos teisė, kokios nuostatos ten yra. Labai svarbu E, numatyti šiaip jau tam tikrą tinkamą reglamentavimo lygį. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas - vadinamieji neregimieji grandinės e, e, dalyviai. Pavyzdžiui, kai kalbėjom apie pienininkystės sektorių ištikusias problemas, kai kalbėjom apie tokių produktų importą ir panašiai, ir buvo pasirodė, pasirodęs tyrimas, muitinė parengė tokį tyrimą. E, to tyrimo rezultatas, kad šiaip jau daugybė sektorių, restoranų, kiti sektoriai faktiškai labai priklauso nuo pieno produktų. Ir vis ir būtent daugybė, tai tas dalykas labai svarbus apskritai visai perdirbimo įmoniai. O šiaip jau būtent perdirbimo įmonė iškraipė e, maisto produktų kainas rinkose. Maždaug 20 procentų tos kainos nesutariama dėl, ši, tai yra pačioje toje grandinėje. O dabar, kai mes kalbam apie E, maisto produktų tiekimo grandinę, kai maisto produktai teikiami didelėms, didelėms sektoriams, tai reikėtų ją įtraukti taip pat ir skirstimo e, įmonės. Nes būtent skirstimo e, sektoriuje yra daugybė nesažiningos praktikos pavyzdžių. ir tokiu būdu tikrai mes turėtume suteikti tam tikrų svertų patiems gamintojams, kai jie susiduria būtent su, su to nesažiningos e, veiklos pavyzdžiais e, susijusiais su skirstytojais. Pone Klas, dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, visiems kyla klausimas, ką mūsų komitetas turi bendro su šia tema, kai mes kalbame apie tinkamas e, ūkininkų pajamas ir tinkamesnį maisto produktų tiekimo grandinės veikimo užtikrin, užtikrinimą manau, kad mes visi už tai turime prisijimti atsakomybę. Mes visi esame atsakingi už sveikus maisto produktus ir už e, tinkamas jų kainas mes galime kelti atitinkamus reikalavimus, reikalavimus dėl sveikatos, reikalavimus dėl ekologijos visa tai yra susiję taip pat ir su produktų tiekimu į rinką, todėl mes turime rūpintis taip pat ir rinką. Jau dažnai buvo kalbama apie tai, kad turi pagal kaštus būti įmanoma, kad ūkininkai uždirbtų rinkoje Ir jeigu mes kalbame apie bandelę, e, nuo kurios e, tik tai 2 centai tenka ūkininkui, tai yra tikrai labai mažai, tai yra šokiruojančiai maža suma. Todėl kyla klausimas, kiek, konkreči, kiek konkreti gali būti tokia nuomonė ir kokia yra rinkos reglamentavimo riba. Ar mes turime taikyti griežtas taisyklės, ar mes tur, kalbėt, turime kalbėti apie laisvą rinką. Norėčiau pasveikinti kolegę Herans Garcia. E, jai pavyko pasiekti atitikimą tinkamo tokio subalansuoto požiūrio. Ji pateikė šešis punktus šioje nuomonėje ir palėtė svarbiausius aspektus. Tačiau norėčiau dar pakomentuoti šeštą jo suformuluotą punktą. Ji čia kalba apie geresnę uh, atskirų e, maisto produktų grandinės narių integravimą. Taip pat ji kalba apie e, savanoriškas standartinės sutartis ir Elksenos kodeksus. Tai man kyla klausimas, ar užtenka tų standartinių sutarčių. Galbūt mes čia turime sukurti kažkokius, kažkokias rinkos priemonės būtent E, toms maisto, pro, maisto pramonės įmonėms, e, kad skatintume jas e, teikti sveikus maisto produktus, vitaminų turinčius maisto produktus. Galbūt šioje srityje reikia naujų, lankstesnių taisyklių kurios reglamentuotų, kiek ilgai aš galiu saugoti sandėlyje atitinkamus produktus ir panašiai. Ir manau, kad jeigu mes kalbame apie e, savaitės ar savaitės kainas, pavyzdžiui, čia reikia tartis su ūkininkais, su maisto produktų gamintojas. Taigi mes turime užduoti klausimą, kaip mes siekdami gaminti kokybiškus maisto produktus, galėtume užtikrinti taip pat saugų žemės ūkio sektoriaus funkcionavimą. Manau, kad mes visi esame už tai atsakingi, dėl to dėkoju už šią nuomonę jos autoriai. Um, like to... Estel Delange. Ačiū. Aš norėčiau patikinti poną Stevensoną štai dėl ko, kad uh, supermarketų šiaip jau veikla daug priklauso nuo vietos kultūros. Aš žinau, ką reiškia veik, būti, e, būti. E, tai yra, kaip veikia Junktinės karalystės supermarketai, kada pirmiausia, kol nueini iki pieno produktų skyriaus, reikia pereiti visą, visą šitą plotą. Kitaip yra Niderlanduose. O dabar kalbant šiuo klausimu. Tai jau toje aplinkybė, kad kalbėjo tiek daug kolegų, ji rodo, koks svarbus yra šis klausimas. Todėl norėčiau padėkoti poniai Gars, Herans Garsijai už šios nuomonės parengimą. Ji taip pat dirba Žemės ūkio komitete, tikrai tą klausimą labai gerai išmano. Tik tai klausimas buvo, ar čia reikėtų mūsų komitetui pateikti atskirą nuomonę, nes tas klausimas visų pirma susijęs su žemės ūkiu, bet ne vien su juo, kartu su konkurencijos klausimais, su vartotojų tam tikrais apsaugos aspektais. Tad klausimas yra toks, pirmiausia užtikrinti tinkamą pajamų paskirstimą. Bet vėlgi, kaip jau sakiau, čia ne vien tik tai žemės ūkio klausimas, kurį mes varstom, tai yra taip pat ir vartotojų klausimas, nes e, takoskira tarp jų darosi vis didesnė. Mm šiaip jau, pavyzdžiui, mažėjant kainoms už grūdus, vartotojai vis vien moka tą pačią kainą už galutinį duonos produktą. Tad matyti, kad čia tarp pat ir vartotojų dalykai susipinę su tuo. Kartu čia reikia kalbėti ir paskirstimo klausimus, ne vien tik apie kainų didė, didėjimą. Tačiau mes turėtume visą tai žvelgti plačiau, nekalbėti apie tai vien kaip apie žemės ūkio klausimą, ponė Tabačiai būtent tai paminėjo. Bet pažiūrėjus į problemos šerdį, būtent mūsų komiteto akimis aplinkosaugos ir visuomenės veikatos ir maisto saugos komiteto akimis, tai kaip teisingai pasakė ponia Grostet, mes kaip aplinkosaugos komitetas, aišku, tikimės iš gamintojų, kad šie laikytųsi daugybės reglamentų uh, E, nuostatų viena vertus, kita vertus kartu už visą tai turi mokėti galutiniai vartotojai. O, o ūkininkams tada tenka pinigų, kurie atlieka nuo viso šito, bet bent jau mano šalyje, Niderlanduose, ūkininkai Mm, negauna netgi šiaip jau ne, neuždirba netgi tam tikro minimumo e, pinigų, kad jie galėtų leisti vaikus į mokyklą ir jau nekalbant apie investicijas, e, kurių reikia biologiniai vairoviai išsaugoti, aplinkosaugos reikalavimų laikytis ir panašiai. Tad jeigu nori atlyginti ūkininkams už tai, kad jie imasi visokiausių iniciatyvų, uh, kad jie investuotų, laikytųsi aplinkosaugos reikalavimų, mes jiems turėtume mokėti vienokią ar kitokią formą, ar subsidijomis, ar numatydami tinkamą kainodarą. Dabar dėl visuomenės veikatos maisto produktų apsauga susijusi e, vėlgi su tam tikrais dalykais. Mano šalyje antai ūkininkai, šiaip jau labai daug kas kaunasi už atliekamų žemės ūkio plotus, jeigu jie ten ne, ne, nedirbami, tai tada kažkas bando juose, juos užstatyti ir panašiai. Tad mes turim užtikrinti, kad ūkininkai pirmiausia gautų bent jau tinkamas kainas už gaminamus maisto produktus ir mes e, norė, tai turėtume pabrėžti nuomonėje. Bet ačiū dar kartą poniai Garsijai už nuomonės parengimą. Ačiū. Toliau ponas Naderis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti dėl dviejų aspektų visų pirma galbūt kalbėsiu apie tuos klausimus, kurie yra komisijos kompetencijos rytis. Tai yra apie maisto produktų saugą. Kai stebint ES reglamentavimą, susikartai susidaro įspūdis, kad e, kairė dažnai nežino, ką daro dešinė ranka. Iš vienos pusės mes turime labai griežtus reikalavimus dėl maisto produktų saugos. E, čia reikia paminėti visų šalių ūkininkus, kurie turi laikytis tų reikalavimų, tačiau iš kitos pusės ES rinkoje pasitaiko produktų, kurie visiškai netitinka tų griežtų reikalavimų pastaruoju metu Vengrijoje buvo keletas skandalų, iš jų norėčiau paminėti du. Visų pirma, mes e, susidūrėme su paukštiena, kuri buvo su dioksinais, užtaršta su dioksinais ir taip pat buvo paprika su afletoksinais iš Maroko atvi, atvežta. Taigi abiejais šitais atvejais ribinės vertės e, peržengia labai ženkliai peržengia e, sveikas vertes. Ir todėl kyla klausimas, ar mes čia teisingai elgiamės. Gali būti, kad mes turime elgtis dar griežčiau, dar nusekliau, siekdami apsaugoti savo rinką ir apsaugoti savo maisto produktus, nes tokiu būdu mes apsaugosime savo vaikus ir užtikrinsime saugų maisto produktų vartojimą. Tai yra labai svarbu ir kalbant apie mūsų ūkininkus ir taip pat apie tuos produktus, kurie įvežami iš trečiųjų šalių. Iš vienos pusės mes esame labai griežti, tačiau kita vertus kažkaip į mūsų rinką patenka nesaugus produktai. Taigi tai reiškia, kad mes dar turime daug ką nuveikti šioje srityje. Skaitant šį pranešimą toliau. Uh, matosi, kad mes turime apriboti monopolį rinkoje. Čia vėlgi pateiksiu pavyzdį iš Vengrijos. Dažnai atsitinka taip, kad nuo kainos dar e, yra nuskaičiuojama tam tikra e, vertė. Ir čia yra pateikiami įvairūs e, argumentai. Pavyzdžiui, Vengrijoje yra 96 įvairios priežastis, e, dėl kurių e, maisto produktų gamintojai gauna 20 procentų mažiau arba 25 procentais mažiau negu moka vartotojas. Ir tikriausiai panaši situacija yra ne tik Vengrijoje, bet ir kitose ES šalise. Ir todėl visur yra bandoma apriboti e, šį piknaudžiavimą rinkos poziciją. Todėl norėčiau palaikyti šią kovą. Dėkoju. Labai ačiū. Prieš komisiją dar ponia Patelson. Komisija. Brangus komiteto nariai Labai malonu, kad Europos parlamentas taip domisi šią temą veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinę, jos veikimu. Mes šiaip laukiam jūsų rengiamos nuomonės ir pono Bovė e, šiaip jau pranešimas, e, tikrai šio daug, daug gaunam e, naudos informacijos, jame minimos tarybos išvados ir kiti dokumentai. O dabar ta tai pranešimas pasirodė praėjusių metų e, lapkritį, kaip, kaip buvo ir numatoma komunikate. Be to, toliau kitas žingsnis - tai aukšto lygio darbo grupės sukūrimas, jo Šiaip jau jame dalyvaus kur kas plačiau e, žmonių, įvairių dalyvių ir daugiau įgaliojimų jis turės. Tad labai ačiū už jūsų pasiūlymus ir mes dabar laukiam jau galutinio pranešimo. Euh, Pone Garcija, mes visi tikrai jums dėkojam, kaip girdot, visi vienbalsiai pritarė jūsų pranešimui. Dėkuoju, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegams už tai, kad pasisakėte. Iš tikrųjų, buvo labai konstruktyvu jūsų išklausyti, nes jūs išdėsite įdomių aspektų. Na taip, matote, ši nuomonė yra trumpa, vienas puslapis, viskas labai koncentruota, išdėstite glaustai. Na, iš tikrųjų, teko padirbėti šiam rezultatui pasiekti, e, galėjome pateikti, pavyzdžiui, pavyzdžių kiekvienam e, punktui, galėjome pateikti platesnės rekomendacijas, tačiau svarbiausia ne tai, svarbiausia siūsti aišku signalą komisijai, Žemės ūkio generaliniam diktoratui. Na ir kai galiausiai Strasbūrė, kai plenarinė sesija balsuosime, tai visi e, grandinės elementai nuo gamintojo iki vartotojo turi suprasti, kad parlamentas palaiko piliečius, nori pasiekti, kad nebūtų piknaudžiama, kad maži gamintojai turėtų tokius pačiansus kaip ir didieji ir taip pat, kad vartotojai galėtų įsigyti. Um, Europinių produktų, o tie, kurie dirba žemės ūkėje, kad jie galėtų ir likti tame sektorėje, gyventi kaime ir dirbti ten. Na, na, Na, svarbiausia, kad e, Žemės ūkio komitetas kartu su aplinkosaugos komitetu plenarinės sesijos metu palaikytų pranešimą. Na tai bus pranešimą, aš pati taip pat parengsiu jų. Na, nebejoju, kad dėl tų minėtų dalykų sugebėsime sutarti, tačiau e, svarbiausia yra pademonstruoti vienybę. Ačiū rappelle que le délai pour les amendements est au 10 mai. Nous voterons en commission environnement les 2 et 3 juin en agriculture. Tad dabar toliau tas klausimas bus nagrinėjamas birželio 2-3 dien, dienomis, po to 17 e, birželio ir tada bus pateikiamas e, šiaip jau plenariniai sesijai.